Uh, good afternoon, colleagues. Uh, the next... Sveiki, kolegos. Pagal darbų tvarkę pradedame beveik laiku klausimų valandą tarybai. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykusi į pirmąją tokią klausimų valandą Noriu tik pranešti, kad e, pirmasis pono Atondo klausimas buvo nepriimtinas, nes e, jo tema e, yra baudžiamoji teisė ir yra svarstama antradieniais, taigi pereikime iš karto prie pono Mičelo klausimo dėl kreditų krizės ir paskolų verslui. Taigi, ministrė, jums prašau atsakyti į šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Siekiant užtikrinti deramą e, įmonių prieigą prie kapitalo, yra jau kurį laiką svarstoma taryboje. Pastarųjų metų e, sausio mėnesį taryba konstatavo, kad valstybės narės energingai ėmėsi veiksmų, siekdamos atgaivinti paskolų rinką, išvesti ją iš aklavėtės. Pavasario viršūn vadovų taryboje buvo nutarta toliau vykdyti panašias priemonės ir e, buvo komisija paraginta įvertinti jau dėktas priemonės ir per viršūnį sustikimą birželio mėnesį buvo e, atliktas atitinkamas valstybių narių finansinės paramos priemonių veiksmingumas, <clears throat> finansų rinkos stabilumui ir e, veiksmingumui, funkcionavimui užtikrinti ministrų taryba parengė atitinkamą ataskaitą, kurią pateikė vadovų tarybai, ji buvo teigiamai įvertinta, buvo konstatuota, kad atitinkami garantijų ir kapitalo didinimo mechanizmai, kuriais galėjo naudotis valstybės narės, leido atgaivinti finansų rinkas. Galiu tik tai jums priminti, kad 2008 metų pabaigoje iškilo, buvo iškilusi grėsmė visai finansų sistemai, ji galėjo žlugti. Tai reiškia, kad atskiri bankai e, galėjo e, suteikti daugiau e, realinių paskolų, įgavo geresnę prieigą prie tarptautinių finansinių rinkų. Bankų sektorius, kaip ir anksčiau, patiria spaudimą Todėl taryba paprašė valstybių narių užtikrinti atskirų bankų įstatinio kapitalo didinimą arba suteikti jiems kitas garantijas. Gruodžio mėnesį taryba konstatavo, kad valstybės narės ėmėsi e, visos eilės priemonių siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, tačiau iki finansų rinkų visiško atsigavimo dar labai toli. <clears throat> Europos centrinis bankas buvo paprašytas pateikti atitinkamą finansinių priemonių taikymo įvertinimą. Taigi e, tiek taryba, tiek e, vadovų taryba priėmė tam tikras gairias ir reikalavimus, konstatavo, kad situacija šiek tiek pagerėjo, kad pagerėjo prieiga prie kreditų ir pagerėjo bankų likvidumas. Ačiū ministrė. O dabar autorius teikime galimybę užduoti papildomą klausimą. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui už atsakymą. Noriu pasakyti, kad remdamasis savo patirtimi, nemaža dalis bankų, noriu pasakyti, elgesi per e, finansų rinkos augimo laikotarpį neatsakingai. Ir e, iš tikrųjų labai daug bankų toliau elgesi neatsakingai, e, kuomet finansų rinkos vėl po truputį atsigauna. Pavyzdžiui, Dublinė veikia viena įmonė puikiai veikia ir bankai jam, tai įmonė jos vadovui nesuteikia paskolų e, ir dėl to jam iškyla grėsmė. Taigi, ministrė, prašau, pasakykite tiems bankams labai aiškiai, kad jie gauna mokesčių mokėtojų pinigus, todėl turi atsižvelgti ir jų interesus, o ne vien tik tai į savo akcininkų interesus, kurie turi pakankamai daug pinigų pirmininkė, noriu Jums priminti, kad papildomų klausimų yra e, suteikiama 30 sekundžių. Prašau žodis ministriui atsakyti, jeigu jis to pageidauja. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas parlamentarė, turiu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad tarybų, tarybos pozicijos, pagal tarybos poziciją ES institucijos elgesi teisingai siekdamas užtikrinti bankų likvidumą ir <clears throat> ekofino taryba akilai stebi valstybėse narėse taikomas finansinės paramos priemonės šiuo metu metu Ekofinas analizuoja galimybę toliau teikti garantijas bankams, kalbant apie įmonių galimybės gauti paskolas. E, ir galimybę suteikti tas paskolas per Europos centrinį banką, tai galiu tik pacituoti Europos centrinio banko vadovą, pona Trišė. Jis pasakė, kad neegzistuoja jokių apribojimų, kalbant apie apie galimybę imti paskolas iš Europos centrinio banko. Jeigu komerciniai bankai tokiomis galimybėmis nesinaudoja, tai yra jų pačių sprendimas. Tuo tarpu e, Europos centrinis bankas netaiko jokių apribojimų. Taryba kartu su Europos parlamentu yra pasirengusi toliau e, įvertinti ir išanalizuoti atitinkamas finansų e, sistemos priežiūros gairės ir komisija pateiks atmiausių metų savo pasiūlymus šioje srityje. Dėkojame, daugiau klausimų nėra. Šią temą. Ar aš klystu? Pone Krys. Vienas iš pirmininkaujančiosios valstybės prioritetų sustiprinti pasitikėjimą ES tarptautinėje scenoje, ypač Latinų Amerikoje. Na, o dabar tie santykiai tarp mūsų, e, šiaip jau e, juos palaikant, ne visada kartais atsižvelgiamai žmogaus teisių padėtį, kurios labai dažnai pažeidinėjamos, sakykime, Latino Amerikoje, pavyzdžiui, Peru Antai abagva veiksmai rodo, kaip veikia šioje šalyje e, tarptautinės įmonės, pamindamos dažnai žmogaus teisės. Deja, labai daug išteklių tokių, e, tokių tarptautinių bendrovių rankose. Kitas, kitas antai pavyzdys - Kolumbija, kur buvo nužudytas profsąjungų veikėjas. Tad norėčiau paklausti, kiek paisoma žmogaus teisų palaikant santykius su trečiosiam šalim? Atsau. Atsiprašau, bet šitas klausimas tai neturi absoliučiai nieko bendro su tuo, ką dabar mes aptarėme. Jūs gal dar niekad nedalyvavot klausimų valandoje, tačiau jūs savo klausimą galite sieti tik tai su jau aptarimu klausimu. Taigi jūsų pasisakymas kol kas yra vertinamas kaip neleistinas ir pasiskaitykite mūsų darbo tvarkos taisyklės kitą kartą. Taigi daugiau klausimų nėra. Šį klausimą vadinkime, laikykime užbaigtų. Kitaip sakant, mes tęsime kitus klausimus, nebent kas nors nori papildomai paklausti dėl kreditų ir dėl įmonių. Pone Sinclair, jeigu taip, 30 sekundžių. O to chodzi. Otóż ja mam następujące pytanie. My dokładnie wiemy. Turiu tokį klausimą. Mes žinom, kad situacija šiuo požiūriu įvairuoja valstybėse narėse kai kalbam apie kreditų krizę ir paskolas verslui. Norėčiau paklausti apie padėtį Graikijoje, kurią tikrai labai kamuoja dabartinė krizė. Ir ar Graikijoje yra numatyta tam kokiu nors konkrečių veiksmų pagerinti padėčiai? Bien, eh, yo creo que hay una pregunta posterior que precisamente trata sobre este asunto. Yo le recordaría al señor diputado. Taip. Šis klausimas kiek aš mačiau, dar bus keliamas klausimų valandoje, tai manau, kad tada ir galėsiu į jį atsakyti, kada jis yra numatytas. Kitaip sakant, atsakysiu ir jums, ir į sąraše man pateiktą klausimą. Ar galėtumėte pasakyti, kokį klausimą jūs turite omeny, kad parlamentaras žinotų, kiek jam dar reikės laukti savo pateikto klausimą? ats jūsų atsakymo į klausimą. Tai yra klausimas numeris 9 mano sąraše, sako ministras. Kitaip sakant, dabar tai bus aštuntas klausimas, kadangi jūs pirmąjį išbraukėte. Tai yra ponios Kratsa Cagaropolų klausimas. Gerai. Kadangi klausimą uždavęs parlamentaras sutinka, Galime taip ir daryti. Na, o aš norėčiau perėti prie kito klausimo. Reikėtų laikytis šiokios tokios tvarkos, jeigu tai yra įmanoma. Kita klausimą uždavė ponas Posit ir tai klausimas susijęs su Kozovo integracija į Europos sąjungos struktūras ir programas. Ministrė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Taryba nuolat atkreipdavo dėmesį į šios srities problemas, tai yra ir mūsų užsienio reikalų, ir kaiminystės politikos bei plėtros politikos prioritetas. Taryba nuolatos minėdavo Vakarų Balkanams suteikiamą europinę perspektyvą. Paskutinį kartą tai buvo paminėta vadovų sutikim, susitikime gruodžio mėnesį. Ten buvo pabrėžta ir būtinybė uh, kad sąlygos Balkanų valstybėms pasirašyti asociacijų sutartis ir stabilizuoti padėtį turi būti vienodos. Na, o kas dėl Kosovo, tai taryba jau konstatavo, kad valstybės narės pagal nacionalinę ir tarptautinę teisę yra pripažinusios Kosovą Tačiau tarptautiniuose susirinkimuose dar kol kas vis svarstomas tokio pripažinimo teisėtumas. Vis dėlto ES jau stengiasi įtraukti Kozovą į savo politikos sritį. Kol kas nuomonės dar skiriasi tarp valstybių narių, pavyzdžiui, kad ir dėl vizų ar be vizio režimo suteikimo Kozovo piliečiams. Taryba atsižvelgia į tai, kad Kosovo padėtis ekonominė prasme gerėja ir reikėtų ieškoti priemonių, kaip priartinti Kosovą prie ES struktūrų, naudojantis tom, tais instrumentais, kurie šiam regionui yra skirti. Taryba siūlo, kad ir komisija siūlo, kad Kosovas galėtų dalyvauti bendrijos programuose, kurios yra numatytos tam regionui turėtų būti pradėtos diskusijos dėl stabilizavimo ir asociacijų susitarimo. Tai Visą tai buvo nutarta vadovų susitikime gruodžio mėnesį. Ponas Poselt, papildomas klausimas. Ačiū ministrė, aš norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Pirma, ar jūs manote, kad pirmininkaujant Ispanijai dar pavyks ką nors padaryti vizų režimo klausimų Kosove, kad Kosovas nebūtų kalėjimų laisvose, tarp laisvų Balkanų respublikų? O antras dalykas, ką darysite su tomis valstybėmis, kurios dar nepripažino Kosovo nepriklausomybės? Ar ketinate jas kažkaip paspausti tai padaryti? Tačiau svarbesnis man yra vizų režimo klausimas. Dėkoju, prašom, ministrė. Taip, vizų režimas su Kozovu yra sudėtingas klausimas. Taryba nuolat pabrėždavo, kad vizus režimo netaikymas turėtų būti viso regiono dalykas. Taryba pasiūlė tam tikrą liberalizavimą šioje srityje. bet tam reikia įgyvendinti tam tikras sąlygas iš šios šalies pusės. Dabar komisija diskutuoja su Kozovo atstovais ir nuolatos informuoja tarybą apie vykstančius pasikeitimus. Liberalizacija, vizų režimo supaprastinimas gali būti taikomas pagal Europos artimųjų regionų programą ir tikimės, kad artimiausiais mėnesiais mes galėsime pasiekti rezultatų šioje srityje. Galbūt galima bus pagerinti e, kozoviečių mobilumą, laisvą jų judėjimą, tačiau kad iš tikrųjų reikėtų galvoti ne, apie, ne tik apie Kosovą, bet ir apie visas kitas ES kaimynės vizų režimo supaprastinimas turi dar ir kitą pusę. Tam atitinkamos valstybės turi būti pasiruošusios. Ačiū, sako pirmininkė, galiu leisti tik tai du papildomus klausimus, ponas Melceris ir ponas Šantys. Taigi iš eilės šie du klausimai, o po to ponas ministras galės atsakyti. Ponas Melceris, ministrė, ar visos tos iniciatyvos, kurios yra taikomas Kosovai, ar, atsižv... ar juose atsižvelgiama ir į Serbijos poziciją. Vis dėlto Serbija yra centrinė valstybė, kai kalbame apie Vakarų Balkanų integraciją į ES struktūras. Ar pakankamai į tai atsižvelgiame? Ačiū ponui Melce. Kitas klausimas. Ministrė, aš Labai teigiamai vertinu Ispanijos poziciją šiuo klausimu. Jūs nepripažinote Ispanijo, Kosovo nepriklausomybės, tačiau neseniai nusprendėte atitraukti savo karius iš šio regiono, kuris taip pat labai nukentėjo ir nuo ekonominės krizės. Norėčiau jūsų paklausti, kiek jums kainavo kareivių išlaikymas tame regione ir ką manote turėtų daryti Graikija, ar ji turėtų taip pat atsimti savo kareivius iš to regiono, atsižvelgiant jos sunkia ekonominė situacija. Prašau, ministrė. Dėl pirmojo klausimo. Serbijos problema. Serbija yra stipriausia iš vakarų Balkanų valstybių ir jos vaidmuo yra labai reikšmingas, į ją reikia atsižvelgti, vykdant bet kokią ES politiką Vakarų Balkanuose. Neseniai buvo pasirašytas vienas susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo Serbijai. Prieš tai buvo laikinasis susitarimas su Serbija, O dabar Serbija jau oficialiai yra pareiškusi savo ketinimus integruotis į Europos struktūras. Nes taisyklės visiems yra vienodos, komisija žiūri, kokios yra sąlygos, kokios yra techninės galimybės, turi patikrinti, ar galima būtų pradėti su Serbijai atitinkamas dėrybas, ar jie įvykdo visus Kopenhagos kriterijus ir panašiai. Serbijos vaidmo, kaip minėjau, šiame regione yra labai reikšmingas ir mūsų požiūriu ji turi labai neblogas europinės integracijos perspektyvas. Dauguma valstybių narių, o gal net ir netgi beveik visos pasisakė už tokio pabudžio susitarimą su Serbija. Vis dėlto aš dabar atstovauju ne kažkokią šalį, ne Ispaniją, o visą tarybą. Todėl, nepriklausomai nuo to, ar turiu dabar kokius nors duomenys ar neturiu, tiesą sakant, aš jų neturiu, bet nelabai ir galiu apie tai kalbėti. Vis dėlto aš galiu dar kartą patvirtinti, kad kalbu ne kažkokios valstybės vardu, bet kalbu visos ES tarybos vardu ir atstovauju visom 27 valstybėm. Ačiū ministrė. Na ir periname prie kito klausimo, kurį uždavė ponas Higgins. Jame kalbama apie atogražų miškų naikinimą. Sí. Señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Taryba visiškai sutinka su jumis, ponė Higginsai. Taip mes sutinkam kad miškų naikinimas labai prisideda prie CO2 iš metalų kiekio. Tik tai e, šiaip ne visada sunku e, sunku padaryti išvadą, kuris, kuris e, daug, iš daugelio veiksmų yra esminis prisideda, skatina didžiausią CO2 išmetimų kiekį. Čia be abejo reikia vadovautis mokslininkų tyrimų rezultatais. O kai mes kalbam apie tvarę, tvarų žemės ūkį, tai mes atsižvelgiam į įvairius veiksnius, taip pat ir tvarę regionų plėtrą kuri yra e, bendrosios, tai irgi e, yra žemės ūkio politikos platesnė prasme dalis. Šioje srityje taip pat e, jau atsirado, buvo formuojamos tam tikros politikos kryptis ir konkrečiai Europos bendroji žemės ūkio politika be visa kita numato ir priemonės priemonės kovoje su klimato kaita ir išmetalais. Tarptų priemonių yra miškų atkūrimas. Ir buvo nuspręsta savo laiku, kad iki 2030 metų kaip vėliausios ribos turėtų būti sustabdytas toks betodariškas miškų naikinimas ir iki 2020 metų turėtų būti atkurti, atsodinti atogražų miškai. Tad mes iš tikrųjų turim, turim, turim kovoti su miškų niokojimu, turim tam priemonių. Ir tai yra neatsiejama klimat, kovos su klimato kaita politikos dalis. Tas klausimas rūpi pirmininkaujančiai valstybei. Nepamiršim, kad mes turim ne, teisiškai nesaistomų taisyklių dėl e, miškininkystės ES pozicija e, kaip tik buvo išdėstyta Kopenhagoje, būtent ta pozicija ir grėmėsi, rėmėsi tuo, ką aš pasakiau. Kita vertus, kaip jau buvo pažymėta, e, rezultatas, kurį pasiekėm Kopenhagoje, nuvylė. Kita vertus, šiaip ar taip įtrauktas ir miškų naikinimo klausimas. Mm Ir šiuo atveju tikrai mums e, tenka e, labai svarbus uždavinys siekiant mažinti CO2 išmetalus. Ir uždavinys mažinti, e, mažinti miškų niokojimą ir kartu skatinti besivystančias šalis šito tikslo siekti. Ponas Higginsas, labai ačiū ponė pirmininkė, norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės Ispanijai. Viva Ispanija per pirmininkavimo laikotarpį. Na, o dabar pats klausimas. Miškai yra šiaip jau sulaiko CO2 išmetimą. Ir dabar Amazonės regiono strategija, kadangi atogražų miškų 60 procentų sutelkta šiame regione, E, labai, labai miškai niokojami, per, met, per metus tiesiog įspūdingi skaičiai ir čia tai kenkia ne vien tik tai čia buvėms indienams, bet kartu matom, kad kai taip miškai betodariškai nokojami žemės ūkio naudmenų sąskaita, tai vėlgi tai, kas pagaminama jų žemės ūkio, netitinka šiaip mūsų standartų. Pone ministre, žodis jums. Pone Higginsai, norėčiau štai ką pasakyti. Taip mes sutinkam su tuo, ką jūs pasakėt. Ispanija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, e, nusistatė konkrečių tikslų biologinės įvairovės išsaugojimo srityje. srityje. Tai yra skatinti tvarų miškų eksploatavimą, e, neišleidžiant iš akių platesnės biologinės įvairovės išsaugojimo vizijos. Labai ačiū už jūsų klausimą, kurį e, jūs pateikėt mūsų pirmininkavimo pradžioje ir noriu pasakyti, kad komisija ketina pateikti žalėją knygą dėl miškų apsaugos, tai turėtų būti padaryta dar šių metų pusmetyje. Iš ties, tai žalioji knyga bus e, tokia svarbi iniciatyva ir mes dėsime pastangas, kad e, spręstume problemas susijusias su šia sritimi. Reikėtų atsižvelgti ne vieni tokį betodarišką miškų niokojimą, bet ir miškų gaisrų ir kitus dalykus. Tad iš ties atėjo svarbus momentas, laikas kovai su miškų niokojimu. Kaip jau sakiau, tai bus biologinės įvairovės išsaugojimo strategijos dalis ir tikrai ES teks nemažai uždavinių nuveikti. Labai ačiū. Čia buvo daug mm, kolegų norėjusių pareikšti papildomų klausimų tą pačią temą, e, bet aš noriu tik tai apsiriboti dviem kolegomis, kurie iki šiol dar nekalbėjo. Tad pirmiausia ponas Deivis, o po to ponas Obemaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs gera pirmininkė kadangi vienas iš teigiamų rezultatų tai plataus masto susitarimas dėl mechanizmo, dėl kurio besivystančios valstybės ir kitų įsivyščiusios valstybės narės finansiškai įsipareigoja. Tačiau šiuo atveju dabar šitą susitarimą reikia paversti kūnu. Ir iš tikrųjų norėčiau išgirsti iš jūsų, kiek ES ketina m, mm, tiesiog prisimti finansinių įsipareigojimų um die Ponas Obermaier, ačiū pirmininkė, siekiant sumažinti CO2 išmetimo apimtis buvo įvesti mm, taršos leidimai ir e, prieš kurį laiką išaiškėjo, kad buvo piknaudžiaujama prekyba taršos leidimais. Noriu paklausti, kaip e, atitikma informacija buvo išanalizuota arba bus išanalizuota ir kokios permainos yra planuojamos šioje srityje. Ačiū. Ačiū žodis ministrui. Ačiū, sutinku su pirmuoju kalbėtoju. Iš ties tai atitinka tai, ką aš pats pasakiau. Mes turėtume skirti dėmesį miškų niokojimui besivystančiose šalyse. Tai yra labai svarbu. Mes turėtume uh, pagerinti pačių besivystančių šalių pajėgumus, kad šios galėtų irgi imtis tinkamų priemonių, tai išeitų joms pačioms. Mes turėtume taip pat saugoti vietos gyventojus, čia buvius tuose šalyse ir tikrai turėtų tos šalis numatyti kontrolės ir stebėsenos tinkamus mechanizmus. Tačiau šiuo atveju padaryta šiokia tokia pažanga Kopenhagoje šiuo požiūriu kadangi čia ir čia šioje srityje ES yra pirm, pirmaujančiose gretose. Tik tai Europos sąjunga e, šiaip jau e, užsimojusi pasiekti daugiau negu tai, kas, dėl ko pavyko susitarti per Kopenhagos susitikimą tai ES kovos su klimato kaita strategijos dalis. Bet to labai svarbus praktinis e, priemonių skirtų kovai su klimato kaita įgyvendinimas, tai yra bendrojo paketo dalis. Mes nepageidaujam, kad e, šiaip jau bendresnio pobūdžio priemonės ar tikslai juos neigiamai veiktų kažkokių atskirų pavienių instrumentų priemonių taikymas. Dabar pereisim prie kito papildomo klausimo, ponas Elvut, dėl veiksmų ES lygų, ES lygių, kovojant su Alzheimerio lyga. Labai aktualu. Ačiū labai. Taryba Alzheimerio lygai teikia tikrai labai daug e, dėmesio e, visų neurodegeneracinių lygų kontekste ir e, kadangi vis daugiau žmonių, žmonių šią lygą ima sirgti senėjant ES visuomeniai, per 70. 75 metų e, per metus 5 e, procentais padidėja šios lygos susirgymo atvejais. Taigi, e, Europinių lygmenių turėtų būti pradėti vykdyti bandomieji e, projektai, e, tyriant Alzheimerio lygą, ieškant jos gydimo būdų. <clears throat> Ta yra numačiusi per savo pirmininkavimą Ispanija ir 2009 m. gruodžio mėnesį vadovų tarybos e, sustikimo išvadose taip pat apie tai yra kalbama, atsižvelgiama taip pat ir atitinkamas Europos parlamento iniciatyvas, kalbant apie veiksmų koordinavimą europinių lygmenių. Taryba pritarė nuomoniai, kad kovojant su šia ir panašiomis lygomis, Europinių lygmenių privaloma visose sritise glaudžiai bendradarbiauti, siekiant sumažinti pacientų ir jų artimųjų naštą nes kiekvienas Alzheimerio lygas sergantis pacientas vienaip ar kitaip apsunkina gyvenimą trims savo šeimos nariams arba artimiesiams. Todėl reikia į tai atsižvelgti europinių lygmenių, e, svarstyti šį klausimą socialinės įtraukties, socialinės apsaugos kontekste. E, taryboje yra pateiktas atitinkamas pasiūlymų paketas. Taip pat reikia skatinti e, privataus ir viešojo sektorio bendradarbiavimą e, bei e, neformalių paslaugų pasiūlą plėtoti, pavyzdžiui, slaugant Alzheimerio pacientus jų gyvenamoje vietoje. Ačiū ministrui už atsakymą. Iš tikrųjų, kaip jūs teisingai paminėjote, manoma, kad e, iki 50 metų Alzheimerio lygas sergančių pacientų skaičius padvigubės, todėl mes e, privalome pasirūpinti jau iš anksto jų slaugimui, suteikti jiems paramą. Europa iš tikrųjų neturėtų e, kurti vien tik tai nacionalinės strategijos kovai su Alzheimerio lyga. Noriu paklausti, kaip taryba uh, remia valstybės narės tam, kad e, Alzheimerio lyga būtų e, Alzheimerio lygos problemos būtų svarstamas prioritetinė tvarka. Ispanija per savo pirmininkavimą ketina pradėti renkti direktyvą šiuo klausimu. Turime kalbėti apie įvairias gydimo e, terapijos formas ir e, neužkrečiamų chroniškų lygų gydimą toje direktyvoje. Visi šie veiksmai privalo būti vykdomi e, tuo pačiu metu e, siekiant ir bendrai pagerinti pacientų priežiūrą ir e, pagerinti situaciją sveikatos apsaugos srityje. Mes norime prisidėti prie situacijos gerinimo, parengdami atitinkamas gairias, kadangi ES nėra tiesiogiai atsakinga už šias rytis, siekiame geriau koordinuoti bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių, kurios vykdo mokslinius tyrimus e, neurodegeneracinių lygų ir ypatingai e, Alzheimerio lygos gydimo srityje. Taip pat norime prisidėti ir finansiškai, tačiau kalbant apie e, betarpiškų priemonių taikymą ir paramą artimiesiams bei nevyriausybinėms organizacijoms, Šių veiksmų turi imtis valstybės narės, tačiau europinių lygmenių mes galime numatyti atitinkamą finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Ir toks pasiūlymas tikrai būtų įdomus, netgi <clears throat> jeigu tokia parama būtų tik tai e, netiesioginė tiek pacientams, tiek jų artimiesiems, nes jiems iš tikrųjų paramos labai reikia. Ačiū labai, du papildomi klausimai. Ponas Higgins ir ponė Tikau, pirmasis ponas Higgins klausė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti tarybos atstovui, aš atsakymą noriu paklausti. E, iš tikrųjų, Alzheimerio e, pacientai Junktinė karalystė ir Europoje yra maitinami dirbtiniu būdu per vamsdelį. Jūs kalbėjote apie gairias, kurios yra labai svarbios, tačiau iš tikrųjų ši procedūra, kuri e, užtikrina e, pacientų e, gyvybingumo funkcijų palaikymą per dirbtinį maitinimą. Kaip Jūs vertintumėte tokį maitinimo būdą prievartinį? Pone Tikau. Labai ačiū, ponė pirmininkė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 Degeneracinės lygos veik, paveikia nemažai pacientų. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse m, mm, pasigendama net ir elementarių e, diagnos, diagnostikos priemonių ir gydimo priemonių. Ar jūs pasisakytumėt už tokį Europos e, gydimo centrą, kuriame e, būtų galima gydinti kuo daugiau pacientų ir ar, ar, ar būtų galima taip pat užtikrinti ir tyrimą šioje srityje? Žodis ministriui, prašau. Pone pirmininkė. Tie du, ką tik parlamentarų paminėti aspektai, turi būti vertinami moksliniu požiūriu. Europos Sąjungoje jau veikia atitinkamos organizacijos ir institucijos, kurios nagrinėja minėtus aspektus. Pavyzdžiui, vyksta bandomasis projektas kovai su neurodegeneracinėmis lygomis, ypatingai su Alzheimerio lyga. Komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą reaguodama, e, tiksliau e, pasiūlymą tarybai, parengti atitinkamas rekomendacijas, kurios šiuo metu yra rengiamos, taip pat veikia aukšto lygio darbo grupė atsakinga už bendrą programavimą kovai su chroniškomis neužkrečiamomis lygomis. Taigi mes stebime įvairias iniciatyvas ir stengiamės apibrėžti atskiras, atskirti atskiras temas tam, kad įstatymų leidėjai galėtų priimti pačius tinkamiausius sprendimus ir teisės aktus. Aš manau, kad būtent šioje institucijoje reiktų svarstyti šį klausimą. Tai yra ta aukšto lygio darbo grupė, kurią minėjau. Ji yra parengusi ilgalaikę e, tyrimų programą, kurie dalyvauja 24 valstybės narės šiuo metu yra kūriamas atitinkamos administracinės struktūros ir rengiamas veiksmų planas, pirmininkaujant Ispanijai šios grupės nariai dar kartą susitiks ir jau galėsime pradėti svarstyti konkrečius jūsų čia užduotus klausimus, betarpiškai pradėti spręsti šias problemas, manau, kad būtent ta darbo grupė yra pati tinkamiausia institucija ir dėl to ji ir buvo įkurta. Ačiū. Ačiū. Sako pirmininkė, aš manau, kad iš tikrųjų šis klausimas yra sudėtingas ir galbūt reiktų skirti jam iš tikrųjų daugiau dėmesio. Dabar pereikime prie pono Dezir klausimo, kuris yra susijęs su įmonių socialinė atsakomybė. Ministrė, kuomet būsite pasirengęs, prašau atsakyti. Tengo que referirme a la conferencia sobre responsabilidad social de las empresas. Manyčiau, reikėtų pirmiausia pradėti nuo konferencijos e, įmonių socialinės atsakomybės klausimų, konferencijos, kuri vyko gruodžio 10-11 dėdomis Stokholme. Šią konferenciją suorganizavo Švedija, kaip pirmininkavusi valstybė narė, ir e, Ispanija E, kaip pirmininkaujančioji valstybė padarė išvadą, kad ES turėtų rodyti pavyzdį įmonių socialinės atsakomybės klausimais. E, šį klausimą dėl įmonių socialinės atsakomybės suformulavo ponas Deziras. Iš ties, mes turim pasirūpinti, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas, kad būtų kovojamas su korupcija ir taip toliau. ES yra didžiausia pasaulio ekonomika ir kartu daugiausia skiria vystomosios pagalbos lėšų. Europoje yra labai daug tarptautinių bendrovių, tačiau iš tikrųjų toji vieta, kurioje galima siekti įmonių socialinės atsakomybės. Įmonių socialinė atsakomybė susideda iš trijų tokių svarbiausių dalykų Tai apsaugoti, gerbti ir pataisyti, e, e, tai yra ištaisyti mm, netoligumus. Apsaugoti, tai čia turima galvoje pirmiausia tam tikri teisės aktai, kurių nuostatomis būtų galima apsaugoti įmonių darbuotojus. Ir visos šalis e, turi užtikrinti kad e, jeigu pažeidžiama žmogaus teisės, kad už tai būtų kompensuojama. Šiuo metu šioje srityje yra konkretus instrumentas žmogaus teisų hartija, pagrindinių teisų hartija, nors šis dokumentas nėra juridiškai saistomas, bet tačiau jame konkrečiai kalbama be visą kitą ir apie įmonių socialinę atsakomybę. Ir hartijoje sakoma, kad visos šalis turėtų palaikyti dialogą, socialinį dialogą, kuriame dalyvautų tiek įmonės, tiek darbuotojų atstovai, tiek profsąjungų atstovai, nevyriausybinės organizacijos. Ispanija per e, pirmininkavimo laikotarpį Palmoje dėl Jorkoje e, ketina suorganizuoti uh, tarptautinę konferenciją, kurioje bus e, aptarinėjamas socialinis dialogas ir taip pat įmonių socialinė atsakomybė. Be to, per konferenciją bus aptariamos konkrečios priemonės, kurias gali, gali taikyti valstybės narės. E, šis klausimas yra vienas iš Ispanijos e, prioritetų Tai kartu įeina į platesnę programą e, numatytą iki 2020 metų ir suprantama, konkrečiai turėtų atsispindėti įmonių socialinė atsakomybė. Ponas Dezir, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė ministrė už jūsų e, atsakymą ir e, už tai, kad paminėjot konferenciją numatytą Maliorkoje kovo mėnesį. Jūs sakėt, kad Europa turi pirmauti įmonių socialinės atsakomybės rytyje. Tačiau e, dažnai e, problema yra tarptautinių bendrovių, esančių, e, tarptautinių bendrovių filialai veikiantys Europoje. Ar jūs ketinat imtis kokiu nors priemonių, kuriomis spaustumėte motininės bendroves, kad šios toliau taikytų socialinės atsakomybės nuostatą savo filialuose esančiuose Europose, Europoje? ir kad tokiu būdu būtų paveikta tų bendrovių apskritai elgesys e, visame pasaulyje. Ačiū. Toliau e, žodį suteikiu ministrui. Atsakymas. Manyčiau, kad Europos Sąjunga turėtų dėkti geriausią šios ryties praktiką. Visų pirma, Europoje ir kartu e, be abejo turėtų būti mąstoma apie konkrečius teisės aktus įtvirtinančius socialinės atsakomybės klausimą. Įmonių socialinė atsakomybė, e, su jie susijusių žmogaus teisų gerbimas, laikymasis turėtų būti teisiškai saistomas dalykas, tai neturėtų būti paliekama pačių įmonių nuožiūrai. Ir čia tam reikia e, tam tikrų forumų telkimo Europoje, forumų, kuriuose būtų aptarinėjami socialinės atsakomybės klausimai. Kai, ku, kai kurių tam tikrų forumų jau yra, antai yra aukšto lygio darbo grupė, kurioje dalyvauja be visą kitą valstybių narių atstovai, kuri susitinka kartą per šešis metus ir tame forume, toje aukšto lygio darbo grupėje be visą kitą ir kalbama apie įmonių atsakomybės, socialinės atsakomybės klausimą. E, ypač šis klausimas e, darosi svarbus e, dabartinės ūkio ir finansinės krizės sąlygomis Mes turėtume neišleisti to klausimo, tą klausimą svarstydami turėtume turėti prieš akis apskritai konkurencingumą, socialinę aprypti, užimtumą ir kitus dalymus ir, ir ta, numatyta beje konferencija pasauliniu mastu. Tai toks yra pagrindas, kuriuo mes turėtume dirbti. Kita vertus, mes įžeigiam, įžengiam į tokią labai plačią, neapibrieštą teritoriją. E, dialoge, plačiame dialoge turėtų dalyvauti kuo daugiau įvairių šalių. Bet kita vertus, mes turėtume tokį dialogą surenkti, dar surenkti dialogą prie, prieš pereidami prie konkrečių veiksmų, nes šitas rytis yra gana nauja. Pirmininkė, labai ačiū. Yra pateikta keletas papildomų klausimų norinčių pareikšti kolegų, pirmiausia Kozov ir po to Martinas, jie dar iki šiol nekalbėjo. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Ispanijos ministrą ir tikrai pritarčiau jo žodžiams dėl keitimosi geriausia patirtimi. Suprantama, Europoje e, mes žinom, kad mūsų gyventojai senėja ir suprantama, mūsų įmonės turi, atsako už tuos žmonės, kurie, kurie vienaip ar kitaip pasidaro neįgalūs įvairiais požiūriais. Bet kita vertus ir tokių žmonių patirtis, turė, tokia patirtimi būtų, reikėtų kuo plačiau pasinaudoti visuomenėje, kadangi toji patirtis tikrai yra labai svarbi. Ačiū. Šis klausimas rūpi mums jau labai ilgai ir e, daug iš to, kas buvo pasakyta, buvo galima apsvarstyti ir e, užduoti klausimus prieš 10-15 metų. Ar pritarėte mano nuomonį, kad reikia e, skirti ne tik, numatyti ne tik paskatas, tačiau ir sankcijas dėl įmonių socialinės atsakomybės? Ar negalėtumėte įsivaizduoti tam tikros sistemos, pagal kurią būtų galima prie gėdos stulpo pastatyti tam tikras įmonės, pavyzdžiui, <clears throat> etiketavimo srityje būtų galima išanalizuoti e, situaciją ir pradėti atitinkamas įmonės, kurios nesilaiko socialinės atsakomybės prievolės e, šioje srityje įvardinti. Con la... Sutinku su pirmuoju kalbėtoju. Iš ties reikia palaikyti dialogą ES lygių, kuriame dalyvautų e, įmonių atstovai, darbuotojų susivienimo atstovai, nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos ir panašiai. Čia šiuo atveju mes kalbam apie dar planavimo, apmąstymų fazę. Kartu mums reikia prisi, priimti tokį platų požiūrį į šį klausimą. Nes e, kita vertus, tas klausimas tikrai pirmą kartą dabar taip plačiai aptarinėjamas įvairiuose forumuose. Antai, uh, antai paminėta aukšto lygio darbo grupė svarstanti be visą kitą šį klausimą ir kartu paminėjau kovo mėnesį vyksiančią konferenciją, per kurią be visą kitą mm, bus aptariama, kaip būtų galima pasiekti konkrečių įmonių socialinės atsakomybės tikslų tam tikrais atvejais e, praverčia tokios įtikinimo priemonės, e, gal kitais atvejais reikėtų numatyti tam tikras nuobaudas, tačiau pastarosios nuobaudos ar sankcijos ne visada pasiteisina. Mes turėtume laikytis holistinio požiūrio. Mums nepakanka padirikų atskirų tam tikrų priemonių, mums reikia priemonių komplekso Tad tikrai mums gera proga apie tai bus pasvarstyti per pirmininkavimo laikotarpį. Labai ačiū, ponė ministrė. Dabar pereisim prie kito klausimo, kurį pateikė ponas Martinas. Klausimas susijęs su ES finansų priežiūra. Tad, ponė ministrė, kai pasirenksit, prašom dabar suteikiu žodį jums. Prezidentą, senor Martin. Bueno, eh, creo que. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ES šiuo atveju visų pirma leido atsirasti kriziai, bet galbūt šita krizė leis mums atnaujinti finansų priežiūros sistemą Europoje. Padarysime tą dviem lygmenimis. Tai numatyta ir finansų priežiūros direktyvose Šeši projektai buvo pateikti pastaraisiais metais ir jie, dėl jų dabar reikės susitarti tarybai ir parlamentui. Ispanija sieks susitarimo dar šio pusmečio metu ir mes intensyviai bendradarbiausime su parlamentu. Pirmiausia, kalbėsim apie makro struktūras, apie sisteminės rizikas ką daryti, kaip galima išvengti krizės, kokiu prevencinių priemonių galima imtis, kaip sumažinti krizių galimybės. O tada perėsime prie mikropriežiūros, tai yra priežiūros mažesnėms lygmenyje. Ir čia taip pat egzistuoja atitinkamos europinės struktūros. Jūs, ponė Martinai, minėjote jau vertybinius popierius, bankų priežiūrą ir draudimo priežiūrą. Prižiūrintis bankas turi kontroliuoti turinį, kaip vykdomos finansinės transakcijos, kokių kyla pavojų ir turi užtikrinti, kad klientams nebūtų padaryta finansinių nuostolių. Kaip minėjau, taryba jau pateikė bendrą poziciją šiais klausimais pernai, ko, e, spalio mėnesį. Taigi politinis susitarimas jau yra dėl makro priežiūros struktūrų, dėl tų stambiųjų priežiūros struktūrų, bet taip pat yra svarstoma ir tos mažesnės, smulkesnės priežiūros priemonės. Bet kaip minėjau, tai yra bendro sprendimo procedūra, todėl reikės dar susitarti ir su parlamentu dėl šių direktyvų. Visos trys institucijos - komisija, parlamentas ir taryba turės susitarti. Žinoma, būtų gerai, jeigu mes tas direktyvas turėtumėm jau dabar, bet mes tenksimės, kad tai įvyktų arba Ispanijos pirmininkavimo metu arba bent jau iki šių metų pabaigos. Ir tikimės, kad visos numatytos institucijos galės pradėti savo, visos trys numatytos įsteigti institucijos, priežiūros institucijos pradės savo veiklą sėkmingai. Tai būtų tikrai labai vienas iš esminių mūsų pirmininkavimo uždavinių ir leistų mums pasiekti istorinės pažangos. Mūsų pavyzdžių pasiekė ir G20 susitikimas, ten taip pat rengiamos panašios taisyklės ir siekiama išvengti tokių krizių, kokios įvyko, kokie įvyko pernai metais. Dėl to, kad uh, Kai kurių įmonių samoningumas, jų atsakomybės jausmas yra tiesiog dar per menkas. Papildomas klausimas, ponė Martinai. Ačiū ministrė už komentarus. Jūs kalbėjote apie makro e, apsaugą, apie saugumo ar apsaugos tarybas. Na, kas dėl tos tarybos? Yra daug kritikos jos atžvilgių išsakoma dėl jos dydžio. Ar Jūs irgi matote tą pavojų, kaip ir daugelis mūsų, kad tokia didelė taryba negalės dirbti. Be to, ta taryba, kuri yra numatyta, nebus nepriklausoma. Ar jūs tą matote irgi, ar galite žengti, eiti į priekį ir manyti, kad tokia valdyba ar taryba galėtų būti ir mažesnė, ir efektyvesnė, nepriklausomesnė, nes tokio dydžio, tokios struktūros, kokia ji numatyta, ji negalės efektyviai veikti. Dėkoju, ministrė. Taip, komisija pateikė pasiūlymą dėl tokios institucijos įsteigimo ir taryba pasiekė kompromiso. Tikrai nebuvo lengva tą padaryti. Švedijai teko ekofinė nemažai pastangų padėti ir komisijai taip pat, kad pasiekt, būtų pasiektas šioks toks susitarimas. Dabar yra parlamento eilė ar tokią formą, kaip jūs tą siūlote, ar kokią nors kitokią formą, pateikti savo požiūrį, savo įsivaizdavimą, kokie priežiūros organai ir kaip struktūruoti priežiūros organai turėtų būti įsteigti, kaip jie turėtų veikti. Žodžiu, manau, kad ir jūsų poziciją galima diskutuoti, ir kitas pozicijas reikės apsvarstyti, tik, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad pavyks pasiekti susitarimo, nes tai yra būtina tam, kad galėtų įsigalioti šios naujos taisyklės. Ministrė vėl yra norinčių pasisakyti, o aš laikysiu tuo paties principu, kas pirmas pakėlė ranką ir kas dar nekalbėjo. Iš pradžių ponas Kelly, prašau. Thank you, Mrs. President. Ačiū pirmininkė. Viena iš siūlomos finansų priežiūros sistemos dalių yra e, rekomendacijos taikyti e, <clears throat> geriausias praktikas komercinių bankų vadovų atlyginimų, apribojimų, premijų išmokėjimą riboti. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie tai, ponas Šiuran? ministrė. Norėčiau susijęti finansų priežiūrą su tais siekiais, kurie buvo taikomi rizikos fondams ir jų veiklai apriboti. Ypač kai kurioms įmonėms Londone buvo tai taikoma. Tokie fondai ir Graikijoje iš plėtojo labai savo veiklą, labai joms pakenkė, pakenkė jų kredito patikimumo rodiklius. Ar galima kaip nors apsisaugoti nuo tokių rizikos fondų, nuo tokių veikėjų, kurie siekia tik tai pelno ir gali destabilizuoti finansinės sistemas ES šalise? Kokios galėtų būti priemonės? Ačiū, prašau ministrė. Na, manau, kad tikrai būtų įmanoma rasti priemonių arba bent jau diskutuoti apie tai, kaip, kokias geriausias praktikas būtų galima taikyti, stengiantis kontroliuoti finansinės institucijas. Tam reikėtų surenkti diskusijas ir galėtume pagal, pagalvoti, kaip tokios finansų priežiūros sistemos galėtų veikti. Iš ties dar reikia diskutuoti šiais klausimais. Ir atitinkamai galėtume papildyti direktyvų projektus tais elementais, kuriuos minėjo ponas Kelly. Dėl, kitas, dėl kito klausimo, kurį uždavė ponas Dehuntis, manau, kad tai irgi būtų galima įtraukti į direktyvą, kurią jūs svarstysite parlamentėje ateityje. Tai būtų ir rizikos fondų veiklos reguliavimas, jų priežiūra, be jokios abejonės tai būtų numatytų priežiūros institucijų viena iš veiklos ryčių kontroliuoti tokių fondų veiklą. Šiandien iš ryto pirmininkas, pirmininkaujančios šalies premjeras taip pat minėjo ir offshorinių valstybių problemas ir jas reikia įtraukti į jūsų diskusijas, par, diskusijas parlamente dėl visą apimančios tikros finansų priežiūros sistemos reformos Europoje. Tik tai tokia tikra, reali ir visus aspektus apimanti reforma turės naudos. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū labai. Dabar perkime prie ponos Kratsa klausimo kuris yra skirtas ekonominiai padėčiai Graikijoje ir eurozonos vaidmeniui. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungos sutartyse yra aiškiai paskirstyti įgaliojimai. Ekonominė politika yra bendras ES interesas, tačiau nacionaliniai biudžetai priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai įvedus bendrą valiutą 16 valstybių narių ir taip pat numačius išplėsti ateityje eurozoną. Šis tikslas užfiksuotas Maastrichto sutartyje galioja tam tikros e, taisyklės taikomos nacionaliniams biudžetams tam, kad e, galėtų būti koordinuojami bendri ekonominiai sprendimai Europos Sąjungoje, kurie svarbus ekonominiai ir pinigų sąjungai, ypatingai pinigų sąjungai. Maastrichto sutarties 123 e, straipsnėje yra numatyta atitinkamų finansinės priežiūros institucijų kompetencijos ir atsakomybė, pavyzdžiui, Europos centrinio banko ir taip pat sutartyje kalbama apie tai, kad valstybės narės negali kištis į Europos centrinio banko veiklos rytį ir atvirkščiai Europos centrinis bankas negali kištis į valstybių narių finansinės sistemos reikalus. Tačiau visi privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų, todėl mes tikimės, kad ir Graikija imsis visų reikiamų priemonių, kad pagerintų savo ekonominę situaciją yra numatyta galimybė vykdyti atitinkamą ekonominės politikos, vykdomos ekonominės politikos priežiūrą. Susidarius tam tikroms aplinkybėms, vasario mėnesį mes tikimės atitinkamos ataskaitos iš Graikijos, po to pateiksime savo rekomendacijas, tačiau tikimės, kad bus parengtos atitinkamos strategijos tam, kad ES galėtų tinkamai ir deramai dalyvauti e, vykstančiose procesuose valstybėse narise. Poniai Kratsa žodis. Ačiū. Palauksiu, kol ministras užsidės ausinės. Ačiū tarybos pirmininkui už atsakymą ir už tai, kad e, citavote atitinkamus sutarties straipsnius reglamentuojančius biudžeto deficitą. Mes e, esame susipažinę su jų turiniu, tačiau norėčiau paklausti, ką ponas Zapatero turėjo omenyje, kalbėdamas apie solidarumą su tomis eurozonos valstybėmis, kurios susiduria su didžiausiamis problemomis, galbūt yra numatyta e, glaudžiau koordinuoti veiksmus tarp e, ES ir valstybių narių arba galbūt e, koordinuoti veiksmus mokesčių politikos ryties siekiant išvengti socialinio ir mokesčių dempingo, galbūt galėtumėte daugiau uh, pasakyti apie tai, ką turėjo menyje ponas Sapatero, kalbėdamas apie solidarumą. Ačiū. Pone ministrė, jums žodis. Europos Sąjunga ir jos yra vienas iš pasaulio regionų, kuriame yra daugiausiai dėmesio skiriama solidarumo klausimams. Pavyzdžiui, tiek Graikijos atveju, tiek ir Ispanijos atveju ES per savo struktūrinius fondus demonstravo tikrai plataus masto solidarumą. Ir solidarumas yra visų, visose politikos e, sritise labai uh, svarbi sudėtinė dalis. Niekur kitur pasaulyje to nėra ir tai leidžia kai kurioms valstybėms siekti žymiai greičiau ekonominės pažangos, modernizuoti savo ekonomiką, atverti rinkas. Aišku, e, solidarumo solidarumui skirti finansiniai ištekliai turi būti naudojami tinkamai ir privalu užtikrinti deramą priežiūrą ir kontrolę. Viena iš solidarumo formų įtvirtinta sutartyje, kurią kalbėjote, yra prievolė valstybėms narėms taip tvarkyti savo ekonominę užimtumo ir socialinę politiką, kad ji būtų koordinuojama su kitomis valstybėmis. Apie tai aiškiai kalbama penktajame straipsnėje. Taip pat kalbama apie bendrą europinį solidarumą, apie bendrus svarstymus ir tikslus skirtus koordinuotai ekonominiai politikai. Daugelis problemų, su kuriamis susiduria dėl krizės valstybės narės, nebūtų atsiradusios, jeigu jau anksčiau būtų egzistavusi pinigų sąjunga. Ir tas ekonominės politikos e, koordinavimas e, anuomet neegzistavo, o prieš krizinių laikotarpių, o jis būtų buvęs būtina, dabar tai yra numatyta sutartyje. Strategija iki 2020 metų mūsų išsikelti tikslai numatytos investicijos į švietimą, į specializacijas darbo rinkos srityje, kova su klimato kaita. Visose šiose srityse yra <clears throat> taip pat solidarumo elementų. Mes siekime užtikrinti Europoje kaip įmanoma didesnę vienybę. Ne visuomet tai pavyksta, kadangi pagal sutartį yra reikalaujama iš valstybių narių ir atitinkama atsakomybė susijusi su e, jų biudžeto įsiskolinimu, pavyzdžiui, tačiau užimtumo struktūrinėje regioninėje politikoje, taip pat e, socialinės ir užimtumo politikos koordinavimo srityje mes esame numatę tam tikrus stabilumo užtikrinimo kriterijus ir e, jie padeda užtikrinti stabilumą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū labai. Papildomi klausimai, ponas Zemka. Pone ministrė, jūs kalbėjote apie tai, kad Graikijoje iš tikrųjų e, sudėtinga Graikijos situacija bus svarstoma vasario mėnesį komisijoje. Puikiai žinome, kad e, Graikijos situacija gali įsiplėsti ir į kitas valstybės. Ar nemanote, kad vis tik tai reiktų e, surenkti atitinkamą diskusiją dėl Graikijos su Europos centriniu banku, kuris taip pat yra labai svarbi institucija, e, turint imtis aktyvesnių veiksmų, sprendžiant situaciją Graikijoje ir siekiant ją pagerinti. Ačiū, žodis ministrui, atsakyti užduotą klausimą. Aš manau, kad kiekviena institucija turi tam tikrą savo kompetencijų ir įgaliojimų sritį ir tai yra būdinga ES ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrai. Taryba svarstys Graikijos atvejį, nes Graikija yra viena iš valstybių narių, aišku, visiems mums turi įtakos įvykiai vienoje iš ES valstybių narių. Nes e, ES veikia bendroje rinka, 16 valstybių narių yra bendra valiuta euras, egzistuoja tam tikros nuostatos numatytos sutartyje dėl biudžeto ir ekonominės strategijos, taigi Graikijai bus išsakomos atitinkamos rekomendacijos, kuriamis galės pasinaudoti ši šalis. Europos centrinis bankas turi čia e, atitinkamus sutartyje numatytus finansinius įgaliojimus ir jis atsakingas už kainų stabilumo išlaikymą. Tačiau ši institucija privalo likti nepriklausomo, kokia yra dabar, nes tai yra vienas iš esminių ES principų, užtikrinančių, kad mūsų ekonominis ir finansų sistemos, taip pat ir mūsų valiuta euras būtų patikimi. Taigi reikia gerbti banko nepriklausomybę, nes e, tai yra vienas iš kertinių e, visos ES principų, egzistavimo principų. Ačiū ministrė. With, uh, už tai, kad dalyvavote klausimų atsakymų valandoje. Tie klausimai, e, kurie dėl laiko trūkumo nebuvo atsakyta į juos e, žodžiu, juos bus pateikti atsakymai raštu, o dabar posėdis nutraukimas iki 9 valandos vakaro. Ačiū.